Eh, sull'attuale situazione. Pradedame eh, diskusijas dėl aktualios humanitarnės padėties Jemenė, vertinant taip pat ir žmogaus teisės. Eh, ir mm, šį klausimą svarstysime kartu su vystimosi komiteto nariais. Salėje yra vystimosi komiteto vicepirmininkė Mirija Vekaperė. Žinote, kad žmogaus teisų padėtis Jemenė blogėjo. Nuo to laiko, kai Saudarabija pradėjo bombarduoti šalį nuo 2015 metų kovo. Karo metu įvairiais aspektais buvo pažeidinėjama žmogaus teisės, vykdomi karo nusikaltimai. Labai daug civilių žuvo dėl oro išpolių ir ir e, tie oro išpoliai kuriems vadovavo Saudo Arabijos e, suburta koalicija, nebuvo pasmerkti. Europos parlamentas e, tą padarė ne kartą, tvirtinamas atitinkamas e, rezoliucijas ES lygmenių. Valstybės narės raginamos nepadavinėti ginklų Saudo Arabijai. Noriu priminti rezoliuciją, kuri parlamente buvo patvirtinta 2016 spalio 4 dieną. Tai reiškia, kad e, mūsų komitetas turi atidžiai stebėti žmogaus teisų padėtį Jemenė ir parengti atinkamą pranešimą 2018 lapkričio 14 dieną Europos parlamento nariai vėl pareikalavo, kad e, visiems e, Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos nariams Jemenė būtų taikomas ginklų. Embargas negalime pamiršti ir pažeidinėjimų žmogaus teisių, mm, kurias e, vykdo Jemenė Jungtinė Arabų Emiratai. Amnesty International užfiksavo nemažai žmogaus teisų pažeidimų įvairiose sulaikymo centruose. Be to, Sokotoros, e, Jemenui priklausanti Sokotoros sala nelegaliai buvo okupuota e, Junktinių Arabų Emiratų, tačiau tarptautinė bendruomenė apie tai tyli 17 gruodžio 4 dieną Junktinių tautų žmogaus teisų vyriausias e, komisaras įsteigė atitinkamą darbo grupę žmogaus teisų padėčiai Jemenį vertinti ir turėjo pateikti savo ataskaitą. Ta Po dar 18 metų rūpiučio mėnesį džiaugiamės e, turėdami savo tarpę šios grupės e, darbo pirmininką Kamelį Žandubį ir jis pasidalins, pasidalins su mumis šiandien e, savo turimą informaciją. Padėtis Jemenė nekarta buvo svarstyti Junktinių tautų saugumo taryboje, paskutinį kartą tai buvo padaryta 19 sausio 9 dieną 18 gruodžio 13 dieną buvo e, susitarta dėl e, paliaubų sutarties e, Hodeidaho regione. Stokholme tas sutartis buvo pasirašyta, tačiau praėjusią savaitę gruodžio 21 dieną saugumo taryba patvirtino vienbalsiai rezoliuciją 65 e, stebėtojus e, pasiūsti į Hodidaho e, uostą Jemenę tam, kad būtų užtikrintas paliaubų laikymasis. Smurto maistas, mastas taip pat ir Hodidagė sumažėjo, tačiau reikia pažymėti, kad nuo 13 gruodžio iki 21 ir toliau buvo vykdomi oro išpoliai Jemenė, atakuojant e, šalies sostinę Saną ir jos gyventojai. Teigimu, tie išpoliai buvo daug nuožmesni nei prieš metus. Iš tiesų padėtis yra labai sudėtinga, tai labai e, svarbu siekti, užtikrinti taiką Jemenė. E, Ir būtent e, tai yra pagrindinė mūsų susitikimo priežastis, siekiant nukreipti procesus tinkamą. Linkma prieš pristatydama šios dienos prelegentus suteiksiu žodį e, vystimosi komiteto vicepirmininkiai. Prašau. Labai ačiū. Noriu padėkoti už e, tai, kad surengėte šios klausimus tokia svarbia tema. Vertinant e, iš vystymas komiteto perspektyvos, mes e, norime pabrėžti būtinybę aptarti humanitarinę padėtį Jemenė. E, šiuo metu pasaulyje 24 milijonai žmonių, Jemenė maždaug 80 procentų visų gyventojų ir priklausomi nuo humanitarnės pagalbos 10 milijonų žmonių grėsia badas. konfliktas e, turėjo e, labai didžiulės įtakos e, užtikrinant sveikatos apsaugos paslaugas tik pusė sveikatos priežos infrastruktūros šiuo metu veikia. 2018 kilo choleros epidemija ir Tai yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria ši šalis. Europos parlamentas padėti Jemenė stebi labai atidžiai. Nuo Saudo Arabijos vadovamos koalicijos intervencijos pradžios 2015 metais e, ir ypač e, e, atidžiai stebime polimą Hodėjos uosto regione. Parlamentas e, nekartas svarstė politinius ir humanitarinius šios tarptautinės koalicijos e, intervencijos padarinius. Vienas iš svarbiausių humanitarinių aspektų, taip pat ir mūsų rezoliucija minimas, yra tas, kad visos kovojančios tarpusavėje šalis privalo užtikrinti e, neribojama humanitarnės pagalbos tiekimą, įskaitant ir visapušką laisvę humanitarnės pagalbos tiekėjams veikti, kad būtų užtikrintas maisto ir kūro tiekimas šaliai, nes tai yra viena, vienas iš trijų svarbiausių aspektų, kuris buvo pabrėžiamas Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje 2451. Saugumo taryba ragina visas konflikto šalis laikytis Stokholmo susitarimo nuostatų. Dar vienas raginimas, raginimas labai svarbus šioje rezoliucijoje, priepiantis taip pat ir humanitarinį lygmenį, yra susijęs su būtinybė pritaikyti tinkamas ekonominės priemonės ir sustiprinti šalies centrinio banko galimybės išmokėti e, atlyginimus ir pensijas valstybės tarnautojams ir pensininkams. Dar e, vienas svarbus reikalavimas yra e, susijęs su raginimu skirti papildomą finansavimą 2019 metams humanitariniai pagalbai finansuoti. Prognozuojama, kad tam prireiks 4 milijardų JAF dolerių ir pusė šios sumos turėtų būti skirta pagalbai maistu, netidliotinai pagalbai maistu komisija šiuo metu yra skiriusi 118 milijonų eurų Jemeno humanitarniai pagalbai ir valstybės narės. Taip pat yra vienas iš svarbiausių humanitarnės pagalbos teikėjų. Tikiuosi iš e, valstybių narių, kad jos padins savo įsipareigojimus skirti humanitarniai pagalbai vasario mėnesį Ženevoje. Yra organizuojama aukšto lygio konferencija, e, kurios organizatorė Švedijos ir e, Šveicarijos vyriausybės ir tikimės, kad e, šioje konferencijoje stelksime reikiamą finansavimo lygį. Nekantriai laukiu naujausios informacijos iš mūsų šiandienos svečių apie naujausią padėtį Jemenė. Nors šiandien jums padėkoti už jūsų tik tą informaciją ir dėja turėsiu prašyti, kad turėsiu išvykti iš šio posėdžio dar nepasibaigus diskusijoms, nes turiu ankstesnių įsipareigojimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už pasisakymą. O dabar pradėkime diskusiją. Kiekvieną pranešėją pristatysiu. Kamil Dženduvį pirmiausia. Labai malonu matyti mūsų tarpę vėl. Kai aš buvau Magreb delegacijos vadovas 2011 metais, mes abu kartu lankėmės Tunise dėl to, kad tuo metu vyko arabų pavasaris. Jis buvo labai aktyvus. E, E, veikėjas ir aš dabar norėčiau jam nedelsdama suteikti žodį. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, parlamentarai, ponios ir ponai. Leiskite man visų pirma pasinaudoti šią progą ir padėkoti už šią svarbę iniciatyvą kartu su kolegomis ekspertais Charles Hawai ir kita kolegė mes užpildėme Junktinių tautų žmogaus teisių uh, e, suteiktas pareigas, įgyvendome suteiktą mandatą su pasitikėjimu. Kadangi padėtis išlieka labai sudėtinga, e, mūsų mandatas yra pribuotas, reikia atlikti papildomų tyrimų. Uh, kad mes galėtume dokumentuoti vykstančius faktus ir surinkti reikalingus dokumentus. Tokiu būdu galėsime nustatyti iškesnį atsakomybę. Šiuo požiūriu mes norėtume, kad e, žmogaus teisų taryba pratestų ekspertų grupės mandatą. Naudodamėsi nuoseklę analizę, mes galime dar kartą jums patvirtinti, kad e, rimtų problemų kelia išpoliai prieš civilius gyventojus, pirmiausia, oro bombardavimas. Tai yra vykdoma e, be atrankos. Taip pat mes suprantame, kad nėra pasveriamas e, veiksmų proporcingumas. E, tai, kad išsidės, išdislokavosi sausumos pajėgos, sukėlė taip pat daug civilių gyventojų aukų. Pastebėjome, kad prasidėjo miestų tipo karas ir tai kelia itin didelį susirūpinimą, žinant, kad ginklų naudojimas miestuose e, sukelia labai daug pašalinių, e, atneša labai daug pašalinių aukų. Tai e, sukelia didelę humanitarnę žalą, civiliai gyventojai dėl to labai kenčia ir mūsų nuomonė toks blokavimas pažeidžia tarptautinės humanitarnės teisės pagrindinius principus koalicija įvedė labai griežtus e, apribojimus ir sausumoje, ir ore e, Jemene nuo 2015 m. kovo mėnesio. Be to, mes pastebime, kad yra trukdoma pristatyti humanitarnę pagalbą ir kitas būtiniausias priemonės civilių gyventojų išgyvenimui. Uh, Taip pat pastebėjome, kad e, labai daug žalos atnešė vietos valdžios įvesti apribojimai. Ekspertų atlikta e, iš e, studija parodė, kad visoje valstybėje be pagrindo yra areštuojami asmenys, su jais yra neteisingai elgiamas ir jie yra uždaromi kalėjimuose. Labai daug yra nedeklaruotų areštų E, apkaltinant tuos žmonės pažeidus vietos įstatymus, o iš tiesų teismo procesai nevyksta. Žodžio laisvės problema yra labai rimta. Šimtai žmonių buvo sulaikyti valstybės šiaurėje ir pietuose, paprasčiausiai todėl, kad jie buvo įvertinti kaip prieštaraujantis vyriausybinėms jėgoms arba huti salą jėgoms. E, žmogaus teisės buvo paminamos, e, žmogaus teisų gynėjams buvo grasinama, ir koalicinės jėgos, įskaitant e, e, Junktinė Arabų Emiratai ir Saudo Arabija, prie to prisideda. Moteris žurnalistės, aktyvistės arba ginančiosios žmogaus teisės e, kenčia ypatingas represijas būtent dėl jų lyties. Naujo tipo pažeidžiamumas išryškėjo dėl to, kad sukeliamas didžiulis skurdas E, labai didelė grėsmė yra kyla vaikams ir moteriams, joms yra grasinama visų rūšių seksualiniu smurtu ir kreipimasis į teismą yra e, praktiškai neįmanomas, galimybės yra labai ribotos. Trūksta patikimos informacijos apie vaikų samdymą į vyriausybės kariuomenę skirtingose valstybės vietose. Jemeno padėtis kelia itin didelį susirūpinimą. Žinoma, pirmiausia dėl to, kad konfliktas daro tiesioginę ir netiesioginę įtaką humanitarinės pagalbos partneriai numato e, katastrofos perspektyvą ateityje. 22 milijonai Jemeno gyventojų e, turi susilaukti paramos, jiems reikalinga parama. 11 milijonų skubi parama, beveik 3 milijonai vaikų ir moterų neturi pakankamai maisto chroniškai trūksta maisto ir daugiau negu 50 procentų sveikatos apsaugos institucijų yra uždaryta valstybėje ir 20 procentų ligoninių neturi reikalingų med medikų, specialistų. Be to mes pastebėjome, kad teisės sistemoje vyrauja kankinimai ir netinkamas elgesys. E, žmonės kankinami už žodžio laisvę, už religinės laisvės propagavimą ir išpaliai pirmiausia orientuojami pažydžiamiausi žmonės Ir tos teisės turi būti garantuotos. Mes esame įsitikinę, kad ilgalaikė visą apimanti taika reikalauja pagarbo žmogaus teisėms. Turi būti baigti visi smurtiniai veiksmai, turi būti atskleista tiesa, atkurta teisingumo sistema ir atsakomybės sistema. Moteris turi būti uh, E, saugomos, apsaugomos ypatingai. Tai reikalauja, kad dalyvautų visos visu, visuomenės grupės, įskaitant moteris, jaunimą, mažumas, tik taip bus galima rasti e, konflikto taikų sprendimą. Mes tikimės, kad e, bus galima atkurti taiką ir stabilumą Jemene. Tam turi būti parengtos sąlygos. Jemeno padėtis reikalauja didžiulio tarptautinės visuomenės dėmesio, ypač galvojant apie dabartinį kontekstą, kuriame dominuoja užsitęsusi humanitarinė krizė. Dar kartą mes turime e, iškelti Jemenoje susidariusią padėtį į politinės darbo tvarkės prioritetų sąrašą. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Aš nežinau, ar kolegos norės ką nors paklausti, bet aš visų pirma Norėčiau suteikti žodį ponui Rula, poniai Rula Jebrael. Ji Persų įlankos regione labai daug metų dirbo ir pastaruoju metu ji e, išaiškėjo to, kad sustiko su Džemaldes žurnalistu prieš pat jo mirtį. Kolegos, ačiū, kad mane pasikvietėt. Man labai didelė garbė šiandien su jumis visais būti. Karas Jemene yra žmogaus sukurta katastrofa. Ir už tai yra atsakingi du žmonės. E, Saudo Arabijos e, princas ir Junktinių Arabų Emiratų Zaid al-Nahan. Junktinės tautos apibūdina tai kaip skaudžiausią humanitarinę katastrofą. Saudo Arabijos ir Emiratų karas, kuriam padėjo dėja Britanija ir Junktinės Amerikos valstijos diplomatinė ir taktinė parama, e, atvedė 22 milijonus žmonių prie skurdo ir bado ribos. E, Saudo Arabijos ir Junktinio Arabų Emiratų alijansas taip pat e, su, parengė dirbą choleros didžiausiam protrūkiui žiolaikinėje žmogaus istorijoje. Dėl bado jau paskaičiuota žuvo 80 tūkstančių Jemeno žmonių, tarp jų labai daug kas vaikų. Badas cholera ir įsivyravęs skurdas nėra atsitiktiniai šio karo padariniai. Tai yra pagrindinis Saudo Arabijos ir Emiratų ginklas, tengintis badu numarinti Jemeno gyventojus arba priversti juos pasiduoti. E, tuo tarpu Europos valstybės e, pademonstravo, kad jos supranta, jog Jemenas nėra tik tai vienas toli esantis e, karas ir konfliktas. Tai yra valstybė, kuri yra labai svarbi mūsų visų nacionaliniam saugumo interesams ir institucijų efektyvumui. Galų galia jungtinės tautos, e, jungtinės Europos valstijos neša prievolę e, sustabdyti Persų įlankos turtingiausią valstybę E, kai ji vykdo karo nusikaltimus neturtingiausiame Jemene. Tuo tikslu Danija, Suomija, Vokietija ir Niderlandai įvedė ginklų embargą Saudo Arabijai. Švedija įsipareigojo taip pat tą padaryti. Niderlandų vyriausybė išplėtė ginklų ar, embargą ir dabar jisai apima Junktinius Arabų Emiratus ir Egiptą. Dabar laikas imtis kolektyvinių veiksmų visoms 27 ES valstybėms narėms. Visa tai, kas e, neprilyksta ES masto ginklų embargui dviems valstybėms, kuris vykdo šį karą Saudo Arabija ir Junktinėms Arabų Emiratams, prilygtų žalio šviesos uždėgymą e, tolesniems karams. Aš norėčiau visiems priminti, kad vienas iš baisiausių teroristinių išpolių prieš vakarų valstybę įvyko Jemene 2000 metais, kada e, Al-Qaida smogė Junktinių Amerikos valstijų eskortui. E, E, tai ypač e, verta prisiminti po to, kai praėjusią savaitę e, buvo įvestos sankcijos GRU praėjusią savaitę už Salisburio išpolius. O parlamentas mano, kad Jemenas gyvena blogiau, je, jemeniečių gyvybės, atsiprašau, vertos mažiau negu Britų gyvybės. Pagal Jemeno duomenų projektą 2018 metais nekarinių e, objektų, e, prieš kuriuos buvo suorganizuoti oro išpoliai Saudo Arabijoje ir Emiratuose, e, pasiekė 34 procentus visų išpolių. Norėčiau pacituoti konkrečių dalykų. 231 išpolis buvo prieš ūkius, 420 prieš gyvenamasias e, zonas, 133 prieš transfronto infrastruktūrą, 95 prieš civilinės transporto priemonės ir autobusus, 31 e, prieš švietimo e, institucijas, 26 atakos buvo suorganizuotos turguose, taip pat daug kartų buvo užsipultos ligoninės, poliklinikos. E, išpoliai prieš vandens tiekimo sistemas neatsiejami, neatsiejami nuo choleros protrūkių. Junktinės Ameriko, e, Junktiniai Arabų Emiratai bombardavo Adeną 2015 metais, taip pat šiais metais Hudeda miestą, kurie, kuriuose itin daug žmonių žuvo. Aš norėčiau paraginti jūs visus perskaityti paskutinę Associated Press ataskaitą, kaip jungtinių tautų pareigūnai atsiprašau, Junktinio Arabų Emiratų e, pareigūnai elgesi su kaliniais. Tie žmonės yra e, prievartaujami, kankinami e, lasdomis, mediniais kuolais. Amnesty International pabrėžė, kad uh, Taip pat e, išpaliai yra organizuojami prieš pabėgėlius, imigrantus ir moteris. Emiratų ir Saudo Arabijos jėgos didžiuojasi tuo, kad iš jų pastangų gimė Al-Qaeda, bet iš tiesų Associated Press atliko tyrimą, kuris parodė, kad yra sudaryta sutartis tarp Al-Qaedos ir Saudo Arabijos bei Junktinio Arabų Emiratų. Ir šimtai Al-Qaedos kovotojų, teroristų gali pasitraukti iš tų valstybių su ginklais, su pinigais ir specialia įranga. Be to, šimtai jų yra persamtomi po to į e, Emiratų ir Saudarabijos kariuomenę. Tai yra liūdna ironija. Junktinė Arabų Emiratai ir Saudo Arabija naudojasi e, tarptautinėmis institucijomis savo tikslų siekdami pats laikas e, kad e, Saudo Arabija ir Emiratai pasitrauktų, bet to turi būti gyventa Stoholmo ugnies nutraukimo sutartis, e, kurioje yra kalba apie pasikeitimą kaliniais. Kol kas tas pasikeitimas nėra gyventas, nes abi pusės tik tai kovoja, jiems nerūpi tūkstančiai civilių gyventojų, ypač aktyvistų, žurnalistų, gydytojų, medikų, moterų ir vaikų, kurie yra uždaryti neteisėtai be pategrįstų be pagrindo. Pats laikas padaryti spaudimą Saudo Arabijai. Žinome, kad visi tie tironai ir režimai nesielgs teisingai tol, kol jie nebus priversti tą padaryti. Pats laikas padaryti spaudimą ir ši institucija turi visas reikalingas priemonės tą padaryti. Stoholmo sutarties įvertinimas turi būti, įgyvendinimas turi būti uh, E, siekiamas e, uždraudžiant ginklų pardavimą Saudo Arabijai ir Junktinėms Arabo Emiratams. Ypač Prancūzija ir Junktinė karalystė šio požiūriu galėtų daug ką padaryti. Norėčiau taip pat e, parekomenduoti asmeninį turto užšaldymą ir kelionių uždraudimą visiems Saudo Arabijos Emirato ar Husi pareigūnams, kurie ketina organizuoti nusikaltimus, karo nusikaltimus arba juos vykdo. Uh, Jeigu to nepadarysime, patys Europoje pajausite smūgius. Nereikia labai toli žiūrėti. Pažiūrėkite į Afganistaną ir pažiūrėkite į Siriją ir galėsite suprasti, kaip tai įtakos Europą. Vienai par kitaip. Mes visi esame suinteresuoti įsikišti kuo greičiau ir priversti e, regiono veikėjus elgtis teisingai. Ačiū. <coughs> Grazie, grazie davvero per, per l'intervento. Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį paniai Farija Sabahi, mokslo daktarė, autorė, žurnalistė, kuris specializuojasi mm, vidurio rytų, ypač Irano, Jemeno srityje, ypatinga dėmesį skiria lyčių klausimams. Mm, ji yra vidurio rytų tarptautinių santykių profesorė Aldaosta universitete. Pausing of Ačiū pirmininkė. Kaip jūs žinote, iš tikrųjų um, Jemenas galėjo džiaugtis sėkmingu arabų pavasariu, buvo nuverstas prezidentas Alech, buvo Nobelio taikos premija suteikta žurnalistai TV Kolkarman, buvo dėrybos dėl nacionalinio dialogo konferencijos, kuriuose dalyvavo visos šalis, taip pat ir prezidentos Alecho uh, nuversta partija ir tik tai Alkaida nebuvo pakviesta konferencijoje. Dėl nacionalinio dialogo buvo parengta nauja konstitucija, kur buvo numatyta daugiau teisų moteriams ir vaikams, tame tarpe mm, išsiskyrusių moterų apsauga, minimalus 18 metų, minimali riba, kuomet galima mm, tuoktis 18 metų, kad mažiau mergaičių nepilnamečių būtų ištekinama. Karas, kuris, kuri, <clears throat> kuris prasidėjo 2015 kovo 25 kuomet Saudo Arabijos vadovavimo koalicija iš oro apšaudė Saną. Uh, Praėjus ketveriems metams Saudo Arabija vis dar nelaimėjo karo ir yra įsiutę, o visą kainą moka Jemenas, Jemeno moteris ir vaikai tame tarpe, nes neturi galimybę taudotis savo teisėmis ir dabar Jemenas yra susidūrė su baišiausia humanitarnė krize. Ta krize tikrai nėra sukelta kaivelinės nelaimės. Krize gali, negali būti vertinama per sunitų šytų nesutarimų prizmę. Tikrai dėl religijos negali būti pateisinami tūkstančių žmonių žudimai. Tai ir religija nepaaiškina, kodėl tiek daug žmonių nukentėjo. Ta krizė iš tikrųjų yra nulemta vieno žmogaus, princo Mohamed bin Sam Ir iš, dėl to ir vyksta tas karas, dėl to yra plėšiama šalis ir nukenčia civiliai gyventojų kultūros paveldas, taip pat ir netgi prieš islaminis, prieš islaminis paveldas muziejai. Ir ši krizė yra taip pat ir Europos atsakomybė. Ir, ir taip yra ES viena iš didžiausių humanitarinių donorų, tačiau taip pat ir parduoda ginklus. Jungtinė, Europos Sąjunga naudoja mūsų mokesčių mokėtojus, mokėtų, mokė, mokesčių mokėtojų pinigus, kad padėtų Jemenui, tačiau Europos Sąjunga ir taip pat parduoda ginklus. Ir iš tikrųjų raktas į Jemeno krizės išaiškinimą yra pinigai. Pinigai paaiškina, kodėl trūksta politinės valios ir Europos Sąjungos sustabdyti karą Jemene, kadangi daug, praktiškai visos Europos valstybės turi tam tikrų interesų sėtinų su Jemeno karu. Tiesiog JAV, kaip ir kai kurios, kai kurios Europos valstybės, parduoda ginklų už milijardus dolerių Saudo Arabijai, Emiratams ir toms valstybėms, kurios dalyvauja Saudo Arabijos vadovavime koalicijai. Galima taip pat pasakyti, kad Rusija ir Iranas taip pat parduoda ginklus naudojamus Jemenė, tačiau Maskva ir Teheranas neapsimeta, kad jie yra demokratiškos valstybės. Uh, Ir um, pirmo savo vizito užsienyje metu JAV uh, prezidentas Donaldas Trumpas apsilankė Saudo Arabijoje, taip pat ir Izraelį ir pasirašė sutartis dėl uh, kelių šimtų milijardų uh, dolerių gink, sumos ginklų pardavimo. Vokietija Vokietija blokuoja ginklo pardavimus Saudo Arabijai, tačiau Vokietijos kompanija toliau gamina ir parduoda ginklus. Ir o, italai kaltina vokiečius, vokiečiai sako, kad ginklai gaminami Italijai, o, o meras to miesto Sardinijoje, kur yra įsikūręs tas ta, ta gamikla, kuri gamina tos ginklus, bent tris kartus buvo susidūrę su žurnalistais, kurie bandė parengti dokumentinį filmą, tačiau pareiškė, kad jis nesikiš į tą ginklų gamybą, kadangi jiems reikia tų atlyginimų, vėlgi pinigai. Uh, Junktinėje karalystėje Teresai Mei reikia laiko, energijos ir, ir paramos, taip pat ir iš ginklų pramonės lobistų, kad galėtų viską išspręsti dėl breksito. Ir todėl akivaizdu, kad yra, kad, kad stringa ir taikos dėrybos, kurios vyko Stoholme ir kurias formaliai pripažino Junktinės tautos. Uh, Ir kadangi Britai taip palaiko Saudo Arabiją ir tiek daug valstybių yra suinteresuotos parduoti ginklus Saudo Arabijai ir jų sąjungininkams, neįmanoma pasiekti taikos. O paliaubos būtų geriausias variantas šiuo metu, nes paliaubos leistų humanitariniai pagalbai patekti į valstybę. Paliaubos yra būtinos tam, kad Hodeida uostas būtų kaip galima e, labiau atviras tam, kiek galima ilgiau atviras, kad maistas ir vaistai pasiektų Jemeno žmonės. Paliaubos yra geriausias variantas, nes neįmanoma surenkti dialogo. Paliaubos geriau negu nieko. Daug kas kalba apie Jemeno atstatymą. Um, Mohamed bin Sam savo kelionės į JAV metu pareiškė, kad jis yra pasirengęs sumokėti 1,8 milijardo dolerių iš 2 e, milijardų, kurių tuomet reikėjo, Jemeno atstatymui. Tačiau kokia prasmė yra sugriauti valstybę ir paskui ją atkurti? Ar jis galvoja, kad jis gali taip žaisti, sugriauti ir atstatyti šalį? Grazie per Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį um, poniai Rahina Liota Katrambonė, kuri yra mm, nu, ten organizacijos, žmogaus teisų organizacijos, viena iš įkūrėjų. Tikslas jų yra ginti žmogaus teisės. Uh, Mm, Jemenė ir yra, jie renka įrodymus dėl žmogaus teisų pažeidimų, kurios vykdo visos pusės. New York'e 17 gegužėje pristatė plačiausią informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus į Jemenę. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, labai dėkoju už šios klausimus. Čiaugiuosi, kad turiu galimybę kreiptis į Jūs. Iš tikrųjų, Jeminas yra baisiausia humanitarnė e, katastrofa ir aš noriu priminti, kaip ir kolegos šiandien sakė, kad tai yra žmogaus sukelta katastrofa, konflikto sukelta katastrofa. Ir Mūsų organizacija nuo 14 metų iki dabar yra užfiksavusi šimtus incidentų, kur tūkstančiai civilių tapo išpolių taikiniu Saudo Arabijos koalicija, Hūti grupuotė, vyriausybės ir Julalios grupuotės taip pat vykdė tuos išpolius ir tuos teisų pažeidimus. Ir yra baisios detalės užfiksuotos ataskaitoje, kur daug įgaliojimų, man, mandatas tas pats. Ir čia tame pranešime yra aiškinama visa situacija Jemenė. Bet tų visų tiesioginių uh, civilių gyventojų teisų pažeidimų dar reikia paminėti ir baisų dalyką, kuris pažeid, pa, paliečia milijonus. Tai yra badas. Jūs žinote, kad um, jemno žmonės ne šiaip badauja, juos privertė badauti. Ir uh, šiame konflikte badas yra pasitelkiama kaip kovos priemonė. Milijonai žm, valstybės tarnautojų jau daug metų negauna atlyginimų. Kodėl? Ne todėl, kad pinigų trūksta, o todėl, kad uh, Mm, jie gyvena tam tikram regione. Ir kas yra liūdniausia, kad visi tie pažeidimai galėtų būti nutraukti, jeigu, bet tiesiog konflikto pusėms tai nerūpi, nėra atsakomybės. Ir um, panašu, jie galvoja, kad turėdami sąjungininkų visame pasaulyje, jie gali daryti ką tik tai panorėję kuomet mes keliam po pasaulį jau dviejus metus ir kalbam apie situaciją Jemenė, aš matau, kad karas Jemenė nepamirštas, jis ignoruojamas. Vyksta ginklų priekyba, kuriai labai svarbus karas Jemenė. Dauguma Jemeno žmonių niekuomet nesilankė Europoje, bet jie uh, žino apie jūsų valstybės dėl to, kad iš jų atkeliauja ginklai, kurie žudo jų šeimų narius. Taigi labai raginu jūs uh, užtikrinti, kad arabų valstybės, kurios dar dalyvauja konflikte, uh, kad jos būtų sustabdytos, kad jos nekurstytų to karo toliau. reikalinga politinė valia iš tarptautinės bendruomenės. Mes visi puikiai matome, kuomet uh, tarptautinė bendruomenė padaro spaudimą, kad konflikto pusės nutrauktų konfliktą, kad susėstų prie dėrybų stalo, tai vyksta. Stoholme vykstančios dėrybos yra labai svarbios, tai yra svarbiausias įvykis nuo karo pradžios, bet jeigu jos nepavyks, tai situacija dar labiau pablogės ir mes nežinome, kada kitas toks šansas pasitaikys. Čia Europos valstybės tikrai gali padaryti daug daugiau, ne vien tik tai suteikti humanitarinę pagalbą pagalba. Aš norėčiau e, priminti, kad valstybė valstybės yra nevyriaus, nėra humanitarnės NVO. Valstybių, humanitarinė pagalba yra labai svarbi, tačiau valstybės gali labai svarbiai prisidėti prie konflikto nutraukimo Jemene. Uh, Mm, aišku, kad humanitarinė pagalba neišspręs visos problemos, neįmanoma išmaitinti visos tautos, 22 milijonam Jemeno žmonių reikia vienokios ar kitokios pagalbos. Taigi, Tiesiog karas turi būti nutrauktas ir tai skubiai turi būti padaryti. Ir aš manau, kad tai, kas vyksta Stoholme, yra ypatingai svarbu. To, jeigu būtų pasiekta kažkokių sprendimų Stoholme, būtų galima smarkiai pagerinti situaciją Jemenė. Aš labai tikiu, kad Jemenas gali būti sėkmingai um, gyvuojanti valstybė ir reikia tik tai tarptautinės valios, kad ta katastrofa, tas karas būtų nutraukti. Ir mums reikia tos sėkmės. Ačiū Jums. Ačiū. Tai buvo tikrai labai e, svarbi kalba. Dabar kalbės ponė Katramonė, yra viena iš steigėjų ir vadovių organizacijos, kurios pavadinimas yra MOS ir tai yra organizacija teikianti humanitarnę pagalbą visame pasaulyje pabėgėliams. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pirmininkui Panceriui už kvietimą Ir dabar kalbėsiu angliškai toliau. Mm, Gerbime Europos parlamento nariai, aš šiandien noriu Jums papasakoti, ką MOS pasiekė nuo savo įsteigimo ir ką mes tikimės pasiekti į Jemenę. 360 tūkstančių, 360 e, Taigi mes pradėjome savo veiklą 14 metais Viduržėme jūros regione ir e, tokiu būdu padėjome <clears throat> kitoms organizacijoms teikti paramą Viduržėme jūros regione pabėgėliams. Mūsų veiklos principas yra teikti pagalba tiems, kuriems jos labiausiai reikia. 2015 gruodžio mėnesį pradėjome savo misiją Egėjo jūroje, išgelbėjome 2000 gyvybių labai sudėtingomis sąlygomis per ketverius metus. E, Moas išgelbėjo viduržėme ir Egėjo jūroje daugiau nei 40 tūkstančių vaikų, moterų ir vyrų. 2017 rūpjūtį nusprendėme sustabdyti e, Viduržėme jūros regione savo gelbėjimo operacijas, e, nes e, nenorėjome prisidėti prie, netiesiogiai prisidėti prie pabėgėlių gražinimo. 2017 mes atvykome į Bangladešą ir e, <clears throat> naudodamėsi, kai kilo rohinių krizė. E, E, Phoenix laivu mes e, Bangladešo vyriausybei 40 e, tonų svarbios humanitarnės pagalbos pristatėme, taip pat prie Koks bazar ir Šamlapur ir Unčiprank mes atidarėme dvi pagalbos stotis. E, teikiame būtiniausią pagalbą sveikatos apsaugos e, e, bei vaikų sveikatos priežiūros ir gimdybių priežiūros srityje rohinių pabėgėliams. 2016 pabaigoje mūsų komandos padėjo maždaug 90 tūkstančių pacientų ir dalyvavo aktyviai skiepijimo kampanijoje, kurią organizavo Pasaulio sveikatos organizacija ir Bangladešo sveikatos ministerija. Kai 2018-aisiais Bangladešo situacija stabilizavosi, mes daugiausiai dėmesio skiriame humanitarniai pagalbai Jemenė. Pastarųjų metų pabaigoje nusprendėme, kad MOS turi daryti tai, ką moka geriausiai. E, tai yra prisitaikyti ir taikyti naujoves siekdama atremti pasaulinius iššūkius. Siekime kovo mėnesį pradėti gyvendinti humanitarinį e, projektą, humanitarinės pagalbos bandomąjį projektą Adeno uoste Jemenė. Taip pat e, norime vykdyti ir kitas humanitarinės pagalbos misijas jūroje, pasitelkdami e, savo ilgalaikę ekspertų patirtį. Laivų Phoenix Mos ketina pristatyti būtiniausią medicinę įrangą, vaistus ir e, maisto papildus. Phoenix laivas prisišvartuotų Adeno uoste ir iš jo būtų paskirstoma pagalba e, vieto veikiančioms organizacijoms. Daugiausiai dėmesio mes skirsime sveikatos apsaugai, e, oftalmologijos ir uh, dantų gydimo reikmėms Phoenix laive, taip pat e, esančioje mobilioje ligoninėje pacientai būtų prižiūrimi tiesiogiai. MOS e, įsteigė mano šeimos nariai, e, siekdami labiau nei bet ką kitą teikti pirmenybę žmogaus gyvybei. Vietinės visuomenės remiami mes tapome tarptautinę organizaciją siekiančią palengvinti labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių kančias. Taigi raginus prisijungti prie mūsų vilties laivo ir išplaukti, e, dalyvauti mūsų misijoje Jemenė ir susisiekti su mumis visiems tiems, kurie gali palengventi mūsų darbą. Norime gražinti Jemeno žmonėms orumą ir humaniškumą, e, kadangi jie e, daugiau nei ketverius metus jau kenčia nuo karo baisumų. Taigi šiomis niūriomis dienomis e, mums visiems labai svarbu išlaikyti viltį. Prisijunkite prie mūsų. Thank you, Chair. Barbarai dabar žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų įspūdingus e, pasisakymus. E, turiu kelis klausimus. Mm, klausydamas jūsų, e, galvoju, kad galbūt egzistuoja galimybė užtikrinti, pasiekti paliaubas, tačiau jeigu taip nesitiktų, tai galime įsivaizduoti, kad situacija 19 metais gali dar labiau pablogėti. Ir pirmininkas pastebėjo teisingai pradžioje, mes patvirtime rezoliucijas ragindami taikyti ginklų embargą, kai kurios valstybės narės e, tą embargą taikys, pavyzdžiui, Vokietija, tačiau tik iki kovo mėnesio, todėl manau, kad tikrai reikėtų paraginti valstybės narės pratesti ginklų embargo taikymą. Ar turite informacijos apie e, kokias nors sankcijas, kurios būtų taikomos valstybės narėms, jeigu jos nesilaiko e, ginklų embargo, buvote pateikę Sardinijos pavyzdį, galbūt yra kitų. <clears throat> Prieš e, kelis metus e, vyko e, parlamente diskusija dalyvaujant Junktinių tautų specialiam atstovai atsakingam už vaikų padėtį karo zonose. Ir Jemenas ir Saudo Arabija buvo išbraukti jungtinės tautose iš atitinkamo sąrašo valstybių, kuriuose vykdomi nusikaltimai prieš vaikus karo metu. Kokia dabar yra padėtis, nes e, tuo metu buvo kilęs didžiulis pasipiktinimas dėl to, kad e, tos šalis yra išbrauktos iš e, minėto sąrašo, tačiau Saudo Arabija argumentavo tuo, kad e, e, jeigu nebus išbraukta iš šio sąrašo, tai nustos teikti Jemenui humanitarinę pagalbą, taigi vykdė tam tikrą šantažą. Norėčiau sužinoti, kokia dabar yra padėtis. Pone Katrambonė, nežinau, ar e, kiek jūs tolėsite pasistumėję savo veikloje, Jemenė kalbėjote apie vakcinaciją vykdytą Rohinių bendruomenėje Bangladeše 2018 e, prieš kelis metus mūsų delegacija lankėsi Sanoje ir e, <clears throat> tuo metu ten vyko tam, tam tikras e, vidinės kovos dėl to, kur leisti tarptautinės pagalbos humanitarnės organizacijoms patekti, kur ne. Ir jau tuo metu vienoje nedidelėje teritorijoje 5000 vaikų žuvo dėl to, kad e, nebuvo tinkamai paskiepyti. E, tai ar jūs galėtumėte juos pasiekti, ponai Hanui žodis? Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems e, už jūsų jaudinančias emocingas kalba suteiktą informaciją. Manau, kad tikrai visiems prelegentams galime paploti. Buvo paminėta mano šalis, Junktinė karalystė. Noriu aiškiai pasakyti, kad aš šiuo metu esu opozicijoje savo šalyje Manau, kad mes e, labai svarbu nepamiršti Jemeno temos, jungtinė tautų saugumo taryba turėtų vėl naują rezoliuciją tvirtinti artimiausių metų ir man tikrai norėtų uh, sužinoti, kokia būtų jūsų pozicija, nes jungtinė karalystė turėtų būti viena iš šios rezoliucijos autorių. Taigi, ką jūsų organizacijos e, mano apie procesus, kurie šiuo metu vyksta jungtinėse tautose. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl paliaubų, ypač e, turint omenyje, kad vis tiek ir toliau yra vykdomos bepiločių skraidyklių atakos ir išpaliai. Kaip reikia uždrausti šiuos išpolius. Ir asmeniškai noriu pasakyti, kad Junktinė karalystė leiboristų partijoje dažnai kalbuosi su e, mūsų šešėlės vyriausybės užsienio reikalų ministru ir manau, kad būtina e, štirti karo nusikaltimus e, Jemenė. Tikrai gėdinga yra tai, kad mes parduodame Saudo Arabijai ginklus, kuriuos jie naudoja Jemenui bombarduoti, o po to skiriame Jemenui humanitarinę pagalbą. Tai yra visiškai beprasmiška. Noriu Jums parodyti, kad mes esame solidarūs su Jemeno žmonėmis ir ponė Panseri, taip mes šiame parlamente patvirtiname daug rezoliucijų Jemeno tema, taigi kolegos, būkite tikri, nepaisant mūsų skirtingų politinių požiūrių, Europos parlamente mes e, tikime, kad Jemeno žmonių viltis gyventi taikiai išliks gyva ir mes e, ir jūsų balsas Europos parlamente bus išgirtas. Tai klausimas, ką mes galime padaryti daugiau, nes e, parlamentas yra viena iš institucijų, dar yra komisija ir taryba, taigi e, pasakykite mums, mes, kaip mes galime parlamente, būdami parlamento nariais, palengvinti Jemeno žmonių kančias. Della coalizione. Bashir. Bashir, pirmininkė, ačiū už tai, kad leidote man pasisakyti. Aš e, maniau, kad ta giljotina e, nesustos. E, leidusis, džiaugiuosi, kad jis sustojo. Aš tikrai džiaugiuosi, kad kolega paragino visus paploti mūsų puikiems prelegentams už jų komentarus. Tikrai puiku, kad čia e, kalba šiandien moteris, kurios e, e, atneša gyvybę į pasaulį ir nori ją išsaugoti. Šiuo metu Jemeno tragedija yra turbūt didžiausia humanitarinė katastrofa pasaulyje ir ją sukėlė žmogus. Svarbu tai pabrėžti, tai nėra kažkokia gamtos katastrofa, ne tsunamis, ne žemės drebėjimas. Turiu tai labai paprastą klausimą. Stokholmo paliaubų susitarimas buvo pasiektas, jis yra geras, kaip dabar reikėtų išjudinti šį procesą, nes e, galiausiai vis tiek reikės pasiekti politinį susitarimą, nes karinėmis priemonėmis šis konfliktas negalės būti laimėtas. E, jis paskatins tik dar didesnį skaičių mirčių, sukels uh, choleros epidemiją. Ir klausimas, kaip politinėmis priemonėmis galima pasiekti sustarimą tam, kad tas konfliktas būtų užbaigtas. Ačiū Jozefui žodis. mes e, turėtume e, šiame kontekste apsvarstyti ir jungtinių valstybių poziciją, tinkamus priimtus e, sprendimus, nes tam, kad būtų išspręsta ši tragedija, reikia ir jungtinių valstybių įsitraukimo. Taigi, kaip jas paskatinti, aktyviau įsitraukti, norėčiau išgirsti jūsų komentarus. Ne, aš tik norėčiau trumpai pakomentuoti. Mano komentaras yra susijęs su to sąrašu įvairių konfliktinių situacijų pasaulyje tik didėja. Ir e, visame pasaulyje tos konfliktinės situacijos nėra sprendžiamos. Jungtinės tautos ir e, kitos panašios institucijos neturi adekvačių priemonių, kad šios konfliktus išspręstų. Be to, manau, kad paprasčiausiai trūksta politinės valios visur, siekiant e, tas problemas išspręsti. Todėl bijau, kad situacija tik blogės ir taisyklėmis e, paremta pasaulio tvarka e, tik silpnės ir visame pasaulyje stiprės e, radikalios kraštutinės pozicijos, turime dėl to išlikti budrus jaučiuosi tam tikrą prasme nusivylusi, tačiau esu tikra, kad jeigu bus pakankamai valios, ryštingumo, atsiras pakankamai žmonių, tokių kaip jūs, kurie gal apie tai kalbės, galbūt galėsime išspręsti šią problemą. Kalbant apie ginklų prekybą, ginklų pramonė tikrai yra galinga. Ir e, pinigai valdo pasaulį. Žinau, kad šis klausimas e, buvo nekarta keliamas, e, taip pat ir lordų rūmose E, Junktinės karalystės parlamente. Ir e, visas e, partijos atstovavimas Lordų rūmose, konservatoriai, leiboristai kėlė šį klausimą. Noras kažką keisti egzistuoja, tačiau dar nepasiekėme tokio etapo, kuomet atitinkamus sprendimus priimtų vyriausybės, nuspręsdamas sustabdyti ginklų pardavimus Saudo Arabijai ir Emiratams. Marco Moretini. Ačiū, Marko Moretini. Vice kapodivizione Penisola. Marko Moretini. Jis yra atsakingas už Irako klausimus. Ačiū pirmininkė. Dabar aš perinu į anglų kalbą savo pasisakymui. Renginys vyksta pačiu laiku ir, ir bus labai įdomu dalyvauti šiame renginyje ir išklausyti visų dalyvių. Aš visų pirma noriu padėkoti progą ir sureaguoti į kai kuriuos komentarų, kuriuos išsakė tribūnoje sėdinčios viešnės dėl Stoholmo susitarimo reikšmės. Mūsų nuomonė tai yra svarbus persilaužimas nors ir nelabai tvirtas. Jūs visi uh, suprantate, apie ką aš kalbu ir kaip keletas e, kalbėtojų iš tribūno sakė, labai svarbi uh, galimybė atsirado paremti jungtinių tautų proc vykdomą procesą po keletos uh, sąstingio metų Mes žinome, kad sutarties įgyvendinimas yra rimtas iššūkis, mes apie tai žinome, žinome, kokiu yra problemų, tačiau ir toliau remiame patį procesą. Naudojame visas diplomatinės ir politinės priemonės ir galvojame, kaip būtų galima geriau padaryti spaudimą susijusiams šalims ir kad būtų laikomasi Stoholmo susitarimo. Galiu pasakyti, kad e, tikimės, jog daug kas dar pasikeis. Politinių požiūrių politinėse dėrybiniuose tikimasi tolesnių veiksmų ir mes e, Junktinių tautų specialiųjų įgaliotinio pono Griffiths reakcijos lauksime. Esame įsitikinę, kad e, dialogo ir kanalų, kuriuos jis atvėrė dėka, bus pasiekta artimiausiamis savaitėmis kitų rezultatų. Mums diplomatinis įsipareigojimas ir regioninis dialogas, įtraukiant visus susijusius veikėjus į regiono valstybės, išlieka labai svarbus ir mes norėtumėm, kad e, jau dabar būtų galima pradėti bendradarbiauti su jungtinių tautų specialiais įgaliotiniais, panaudojant visas mūsų turimas priemonės, kad darbas vyktų lengviau. E, labai sklandžiai praktiškai veikla yra koordinuojama per kolegas dirbančius delegacijoje Jemene, kuris dabar išsikėlė į Omaną. Kiekvieną dieną jie deda pastangų ir bendradarbiauja su jungtinėmis tautomis ir specialiųjų galiotinio komanda. Mes sutinkame, kad tokie renginiai kaip šiandien, e, dalyvaujant tiek daug svarbių asmenų yra svarbus, jie leidžia išlaikyti e, šios krizės e, diskusijas kaip prioritetinės. Ir ES, kaip atstovė Margerinė sakė per paskutinę užsienio reikalų ministrų tarybą, išsikėlė du prioritetus. Viena vertus turime renkti jungtinės tautas sureguliuojant padėtis susijusias, kaip pavyzdžiui, vienas iš kalbėtojų sakė, badu ir žmogiškąją katastrofą pasaulyje, tai aišku, turime švelninti žmonių kančias ir be to turime užtikrinti, kad valstybės išliktų jungtinių tautų taitos procese. Tai yra mūsų siekis 2019 metams. Baigdamas norėčiau vieną komentarą išsakyti ir norėčiau jį susijęti su tuo, uh, apie ką kalbėjo ponas Džendubi nuo pat pradžios. Aišku, praktiškai Je, praktiškai, realiai Jemene dirbti yra labai sunku. Žinant, kokia dabar saugumo padėtis, kokie dideli apribojimai patekti į valstybę. Padėtis valstybėje mums kelia didelį susirūpinimą, ypač jei kalbame apie patekimo problemas ir apskritai apie žmogaus teisų padėtį, kuri uh, taip sklandžiai buvo aprašyta e, žymių ekspertų grupės pranešime. Tarp kitko, aš norėčiau priminti, kad ES buvo tarp e, grupės mandato e, pratesimo rėmėjų. Mums tai yra labai svarbu, kad mes galėtume užbaigti labai svarbius įsipareigojimus, kurių frakcija pasiekė, kurių mūsų grupė pasiekė. Yra svarbių faktų, apie kuriuos kalbėjo ponas Žendubė. Labai gerai, kad jie yra surašyti į dokumentą. Ir vyksta visuotinė periodinė apžvalga, bus parengta ataskaita ir Jemenas yra įtrauktas į tą apžvalgą. Ženevoje darbas prasidėjo ir taip galėsime žmogaus teisų taryboje uh, E, aptarti žmogaus teisų padėtį visose valstybėse, skaitant ir Jemeną. Jemenui tai padėtų palengvinti diskusijas ir tarybos pačių narių nuomonės atspindėti apie tokias sudėtingas humanitarinės aplinkybės. Mes kalbame apie e, civilinės ir politinės teisės, žmogaus teisės, ekonominės, socialinės teisės. Visą tai, aišku, išplaukia uh, iš labai sudėtingų aplinkybių, kurios susiformavo praktiškai. Ypač kai kalbame apie konfliktų padarinius. Gracija. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį kitam komisijos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju Europos komisijos humanitarnės pagalbos departamentui. Dėkoju, kad leidžiate dalyvauti šioje diskusijoje. Mums katastrofiška humanitarnė padėtis Jemenė kelia itin didelį susirūpinimą. Jeigu pažiūrėtume į pastarojo meto maisto saugos įvertinimą, E, Jemenė, tai pamatytumėm, kad daugiau negu 20 milijonų jemeniečių gyvena krizėje arba itin sunkiamis sąlygomis. 67 procentai gyventojų turi sulaukti netidėliotinos paramos, kad jų gyvybė būtų išgelbėta. Tai yra e, 60 procentų daugiau negu 2018 metais pagal Junktinių tautų statistiką. Preliminari e, humanitarnių poreikių 2019 metams e, poreikių apžvalga buvo paskelbta praėjusiais metais ir ji tik patvirtina, kad tendencijos prastėja. Šiandien 80 procentų Jemeno gyventojų, vienasi 24,4 milijonai žmonių iš 30,5 milijonų e, reikalauja humanitarnės pagalbos. 14,4 milijonai mm, turi susilaukti tos pagalbos skubiai. Tai yra 37 procentais daugiau negu praėjusiais metais. Žinoma, mes labai džiaugiamės, kad pradiniai susitarimai jau yra pasiekti per taikos konsultacijas Stoholme gruodžio mėnesį. Be abejo, jie suteikia vilties spindulėlį. Šios konsultacijos ir skirtingos pasitikėjimo didinimo priemonės yra žingsnis teisinga linkme, tačiau jų toli gražu nepakanka humanitarniai padėčiai pagerinti. Politinis procesas e, reikalauja laiko, tačiau būtent laiko mes Jemene nebeturime. Humanitarnė padėtis blogėja kiekvieną dieną ir skubių priemonių reikia taikyti netidėliojant. Daugelis mano, kad ši humanitarinė krizė kilo dėl penkių pagrindinių faktorių, dėl kurių Jemenas iš esmės žlugo ir jame susiformavo neįperkamos pagrindinių prekių ir paslaugų kainos. Tie penki veiksniai yra tokie - išpoliai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą, de facto dalinė uostų blokada, e, valstybės tarnautojų atlyginimo mokėjimas, nacionalinės valiutos devalvacija ir humanitarinės pagalbos trukdymas kiekvieną dieną e, vairuotojai vežantis maistą yra užsipuolami ir atitinkamai labai daug žmonių dėl to miršta, nes jų nepasiekia humanitarnė pagalba. E, politinės e, plotmės pažanga neleidžia mums e, nukreipti žvilgsnio nuo humanitarnės krizės, nes tai yra labai glaudžiai susiję. Ką mes dabar galime daryti greta taikos įtvirtinimo paslaugų mes turime labai atidžiai stebėti krizės varomasias jėgas ir turime reikalauti, kad vietos veikiai e, spręstų krizę kuo greičiau. Hodeiros uosto veikla turi būti suintensyvinta, ši infrastruktūra turi būti apsaugota nuo karinių išpolių ir mes tikimės, e, kad e, atitinkami susitarimai bus greitai gyventi. Šis uostas yra labai svarbus užtikrinant maisto tiekimą. Uh, Be to, mes suprantame, kad kūro reikia žymiai daugiau, kol kas tik tai 30 procentų reikiamo kūro yra suteika. E, kūro kainos e, atitinkamas įspindi visose kitose bazinėse prekėse, bazinių prekių kainose. Ir galų galę turime pripažinti, kad civiliniai objektai negali tapti kariniais taikiniais. Proporcingumo ir diskriminacijos principas turi egzistuoti. Ketvirtas dalykas - valstybės tarnautojai turi susilaukti atlyginimų skubos tvarka, kad būtų galima atkurti valstybės paslaugas. Ketvirtas dalykas - išoriniai veikėjai turi e, neribodami, be, be kliūčių patekti e, teikdami, į valstybę teikdami humanitarnę pagalbą. Humanitarniai pagalbai nereikia kurti jokių apribojimų. Mes suprantame, kad humanitarnis finansavimas 2019 metais padidės Tačiau taip pat turime reikalauti, kad e, humanitarinė pagalba nebūtų politinama ir kad nebūtų uh, kišamas į jos teikimą. Praėjusiais metais mūsų humanitarnė pagalba Jemenui labai ženkliai išaugo. Metų pabaigoje 118 milijonų eurų mes suteikėme bendrą sumą tiek siekį. Iš esmės tos lėšos buvo skirtos maisto produktams pirkti, e, pagalbai iš namų išvarytoms bendruomenėms ir sveikatos bei mytybos problemams spręsti. Apsauga visuomet yra mūsų paramos neatsiejama dalis E, dažnai e, ji yra įtraukiama į kitas pagalbos priemonės arba teikiama atskirai, taip kaip numatyta tarptautinėje humanitarnėje teisėje. Tarptautinė bendruomenė vasario 26 dieną susirinks aukšto lygio renginyje Jemene, kur bus teikiami finansiniai įsipareigojimai. E, humanitarnės pagalbos planas 2019 metams turėtų pasiekti 3,5 ar net 4 milijardų Junktinių Amerikos valstybių dolerių. Tai sumai reikia labai daug kolektyvinių pastangų ir donorų dosnumo per Junktinių tautų daugiašalę reagavimo sistemą. Tuo pat metu kariaujančios pusės turi spręsti konflikto sukeliančias problemas skurdo, pavyzdžiui, problemos, bado problemos turi būti sprendžiamas, turi būti suteikta galimybė, nekliudant teikti humanitarnę pagalbą, turi būti tęsiamos taikos dėrybos. Jeigu tos priemonės nebus išspręstos, padėtis tik dar labiau blogės. Ačiū. You, Ačiū. O dabar porą minučių paklausykime. misijos e, vadovo pavaduotoja Arjanį. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti už e, šį keitimąsi nuomonėmis ir iš tikrųjų humanitarnė situacija Jeminė yra baisi. Tačiau dedamas visas pastangos išgydyti simptomus, o ne pačią lygą. Vienintelis būdas tą katastrofą sustabdyti yra įveikti jos priežastį ir būtent mm, Irano perversmų, Irano karinių grupuočių mm, įsirengtą perversmą klausimą reikia išspręsti. Tai teisėta valdžia yra padariusi daug nuolaidų ir išbandžiusi visus taikos variantus toms karto grupuotėm, tačiau nieko negali padaryti. Koalicija suformu. Į koaliciją buvo kreiptas iš Jemeno vyriausybės su pagalbos prašymų, jie irgi turėjo gintis nuo a, išpolių ir visos grėsmės regiono saugumui tiek vyriausybė, tiek koalicija, kuriai vadovauja Saudarabija, nenorėjo šito karo. Ir todėl jie imasi visų taikos iniciatyvų, kurias teikia jungtinių tautų mm, atstovai. O mm, tikrai jie nesuk būtent e, tos karintos grupuotės kėlė tą visą karą, visą konfliktą ir toliau blogino situaciją ir pastarosius trijus su pusę metų nepaiso jokių taikos iniciatyvų, net ir staigos tarybų Stoholme, pavyzdžiui, dėl Hodeitos posto blokados sustabdymo ir Martino Grifino e, netgi iniciatyvos netaikomos. Uh, yra toliau žaidžiami žaidimai su žmonių gyvybėmis ir e, šalies ateitimi. Paskutinis žaidimas buvo, kai jie savo kovotojus aprengė saugumo um, pajėgų uniformomis, vaidindami tarsi jie laikosi Stoholmo sutarimo ir um, nori užtikrinti Hodėdės uosto saugumą. Ir Sana taip pat pasiuntė po, savo pajėgas po to, kai Sanos vyriausybė bandė išminuoti visą, e, visu, visus kelius iki miesto, po to jie vėl e, ėmėsi tos veiklos. Ir kas yra dar blogiau, yra tai, kad vyriausybė nuolat perspėja, jau trejus metus perspėja ir dabar jau. Um, gauti patvirtinimai yra tai, ka, apie tai, kad didelė dalis pagalbos yra hučių išvokta ir naudojami tie pinigai susipirkti ginklus, kuriuos parduoda po to jie juodojoje rinkoje. Uh, Ir mm, ginklo organizacijų sandėliai netgi yra išplėšti, net ir po Stoholmo susitarimo. Ir Hadidai 51 žmogus yra nužudytas, 500 yra sužeistų, bet 1890 e, jau užfiksuotų žmogaus teisių pažeidimų. Vienas mieste 2018 mm, metais, net ne viso jų kontrolimo regiono, e, tos karintės grupuotės dar labiau blogina situaciją jame Jemenė dėl to, kad įkalina ir kankina visus žmonės, kurie pasako prieš juos. Taip pat net dešimtis moterų laiko uždarytas be jokių e, e, kaltinimų pareiškimo yra taip pat šantažuojamos, jų šeimos, jos kankinamos ir tą jau yra užfiksavusios ir NVO, ir žurnalistai, ir yra Sausio Dėtprės netgi du pranešimai būtent dėl tokių e, nusikaltimų žmonijai. Uh, Ir visi tie kankinimai, lygos, mirtis, visa tai krešia visą mano valstybę. O priežastis yra religinės ekstremistų sukantos grupuotės, kurios galvoja, kad jie turi Dievo duotą teisę valdyti. Mm, ir jie naudojasi verkščiais, berašiais vietos gyventojais kad juos patrauktų į savo pusę ir toliau vykdytų tą karą. Vienintelis būdas nutraukti karą yra nuginkluoti tas sukarintas grupuotės ir priversti jas sėsti vėl prie politinių e, procesų prie dėrybų stalo. Turi būti sustabdytas taip pat Irano kišis, kišimasis į mūsų šalies ir viso regiono vidaus reikalus. Noriu užduoti klausimą ponui e, Džendubi, kiek jums buvo leista patekti į tas teritorijas, kurios yra jų kontroliuojamas. Aš taip suprantu iš jūsų ataskaitų, kad jums tikrai buvo sudėtinga patekti į Hūti kontroliuojamas teritorijas. Tai iš esmės jūsų ataskaita yra labai vienpusiška. E, Pone Ruladžiabril, jūs man priminėte e, citatą iš mano mylimo rašyto atveno, kad man atrodo, kad jūs, jūsų skaičiai yra išpūsti. Jūs teigiate, kad mano skaičiai yra išpūsti? Tai rungtinių tautų skaičiai, apie skaičiai, jūs galite turėti savo nuomonę, bet mes turime teisę skelbti faktus. Tai yra tarptautinių organizacijų skaičiai. Tačiau yra labai daug su jungtinėmis tautomis dirbančių garbingų organizacijų, kurių skaičiai skiriasi. Jūs turite teisę turėti savo nuomonę, bet mes turime teisę skelbti ir tikrus faktus. Aš turiu teisę turėti savo nuomonę come, come vede abbiamo. Na kągi, kaip matote, eh, ir mm, šiame parlamente eh, ir vyksta demokratiniai procesai, kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę, savo požiūrį į eh, situaciją. Mm, mes dirbame taip čia Ir, na, kartais mes esame kaltinami tuo, kad nepakankamai dirbame dėl Irano, gal nepakankamai dėmesio skiriame Iranui ir akivaizdu, kad reikia pasakyti, kad uh, Iranas yra labai susijęs su Jemeno konfliktu. Yra ir, ir čia daug kas pasakyta ant kortos, kai eina kalba apie Jemeno konfliktą, čia yra tie, tas galių valdžios pasiskirstimas. Ir, e, pažiūrėjau, tai, kad koalicija yra pakviesta suteikti humanitarinę pagalbą, tas pareiškimas, na nežinau, ką tai reiškia. Taigi, mes bandome situaciją apžvelgti, bandome rasti kažkokį tai kelią, kuris leistų nueiti link tvarios taikos ir akivaizdu, kad tai yra labai sudėtinga, nes situacija labai mm, sudėtinga, ypač žmogaus teisų atžvilgių. O dabar gal labai trumpai vėl prelegentams suteikčiau žodį, kad jie galėtų trumpai sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už pasisakymus, komentarus, papildymus. Ir aš suprantu, kad laikas labai spaudžia, tai kalbėsiu labai trumpai. Gal neatsakysiu, bet kažkiek sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, aišku, kad. Mhm Visi sutinkame, kad situacija Jemene yra labai sudėtinga ir gali dar pablogėti, jeigu nevyks tinkamas konsultacijų procesas, po kurio turi sekti dėrybų visas procesas tinkamas. Tai mes tikrai susidurėme su baise dilema ir labai sudėtinga, kompleksiška situacija tiek vertinant vidaus situaciją, kadangi yra, aišku, įvairių pasikeitimų Jemenė, kurie vienas po kito sekė ir nebuvo tinkamai spręsti. Uh, tam tikrame etape. Tai buvo ieškoma tam tikrų um, sprendimų per nacionalinį dialogą 2011 metais prasidėjusi, kuris davė tam tikrų rezultatų. Tačiau um, yra labai daug veikiančių jėgų Jemene. Tai ne vien tik tai uh, Jemeno e, patys žmonės, kurie tarpusavė, sakykime, kovoja, yra daug įtakos iš išorės. Uh, poveikio iš išorės ir todėl, aišku, situacija dar, dar sudėtingesnė. Taigi situacija jau sudėtinga ir ji labai kinta, ji labai nestabili. Situacija e, ten vietoje keičiasi kasdien, nors galbūt atrodo, kad e, yra galbūt kažkokia tai įsivyraujanti pusiausvyrą, taip nėra. Aš gal, na, politinių, geopolitinių e, vertinimų neteiksiu sprendimams, bet aš pakalbėsiu štai pavyzdžiui apie tokius dalykus kaip žmogaus teisų svarba, kuri yra svarbi ne vien tik tai e, taikos proceso dėrybose, bet ir visos valstybės atkūrimo procese. Mes aišku tikimės, kad ateityje ši graži valstybė, turinti tūkstantmetį istoriją, kuri yra nepaprastai iš tikrųjų turtinga e, kultūros, istorijos prasme, prasme, iš žmogiško požiūrio taško taip pat labai turtinga. Iš tikrųjų reikia galvoti apie tai, kas yra būtina tai, kai ir valstybės atkūrimui. Ir dė, tai, tai nėra kliūtis dėryboms, priešingai. Mes galvojame, kad mūsų įgaliojimai ir toliau galioja Ir mes turime stengtis, stengtis kaip galima, geriau užsitikrinti prieigą prie, e, turime patekti į, val, į, į visas teritorijas, kad įvertintum e, situaciją jose, kaip kad ir ES mm, reikalavo, kad įgaliojimai būtų pratesti ir būtina perduoti konflikto pusėms ir taip pat ir koalicijai e, žinia, kad būtinai reikia įleisti ekspertų grupę, kad ji patektų į tai visas teritorijas ir galėtų atlikti savo išsamų darbą ir e, ištirti labai rimtus žmogaus teisų pažeidimus ir tuos, apie kuriuos žinome, ir apie tuos, kuriuos galbūt negalėjome e, pažvelgti dėl laiko pribomų, dėl saugumo situacijos. Uh, Ir tai yra iškus reikalavimas, jeigu nebus suteikta galimybė pateik, pat, patekti į, į tas vietas, į tas visas teritorijas, tai tikrai bus sudėtinga labai dirbti ir na, reikės galvoti apie kažkokias kitokias priemonės. Uh, Akivaizdu, kad mes savo ataskaitą negalime pretenduoti e, į, į visą pusišką situacijos apžvelgimą, negalime teikti, kad tai ataskaita labai išsami. Mes tengiamės kaip galima e, ištikimiau atskleisti visą esamą e, situaciją su žmogaus teisų pažeidimais, kiek buvo įmanoma. Buvo daug, aišku, komentarų, kurie gali uh, lemti tam tikrą bendrą pesimizmo jausmą, ar bent jau tokį jausmą tarp kurių, bet prieš kelis mėnesius, prieš gal metus Jemeno iš viso nebuvo nei žiniaslaidos dėmesio centre, nei tarptautiniai darbo atverkė šio klausimo nebuvo. Ir štai humanitarnės organizacijos pradėjo skambinti pavos varpais, Ir situacija pasikeitė. Šiandien mes daug daugiau jau kalbame apie Jemeną ir kalbame daugiau apie Jemeną ne vien tik tai tarptautinių lygmenių, bet taip pat ir ta, arabų pasaulyje ir viduje regiono. Ir aš manau, kad E, dabar tą galimybę tokią, kuomet plačiau pradėta kalbėti apie Jemeną, reikia paversti jau efektyviais veiksmais, kad būtų kažkas padaryta taip pat ir, ir pra, tam tikri mechanizmai paleisti įgą ir jūsų valstybėse, kad būtų galima tam tikrų veiksmų imtis taip pat ir Europoje. Jūs žinote, savo valstybės, kai kurios iš Europos valstybių valstybių vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį tame regione kalbant apie tam tikrus e, istorinius, ekonominius, politinius, diplomatinius ryšius, kurios kai kurios Europos valstybės turi su to regiono valstybėmis, jos tikrai galėtų mm, veikti, mes, mes tikimės tą kryptimį, kuri leistų perduoti tą pagrindinę žinę konflikto e, pusėms, kad iš tikrųjų būtų laikomasi Stoholmo sutarimo, kad būtų tie susitarimai taip pat išplėsti ir pritaikyti visame Jemene. Uh, kad realiai situacija vietoje keistusi ir taip pat, kad politinės diskusijos leistų pasiekti konflikto išsprendimo tam, kad Jemeno žmonės galėtų galiausiai gyventi taikoje. Taikoje. Kad Jemeno žmonės galėtų gyventi laisvėje. Kad uh, Jemeno vaikai galėtų grįžti į mokyklas, kad Jemeno mokytojai galėtų toliau mokyti, kad Jemeno gydytojai galėtų gydyti, kad Jemeno valstybės tarnautojai galėtų dirbti savo darbą, kad priekyba atsikurtų. Ta valstybė gyveno iš priekybos prieš konfliktą. 90 procentų prekių, kurios reikalingos jame žmonėms ekspor, im, importuojamos iš užsienio. Tai įsivaizduojate, kokia svarbi yra priekyba šiai šaliai. Ir e, tai nėra neįmanomas dalykas, yra įmanoma to pasiekti, jeigu bus tarptautinės bendruomenės valia ir ypač kelių valstybių, kurių e, svarba šiame regione yra itin didelė. Ir manau, kad būtent e, demokratinėms institucijams ir viešai opiniai padarius spaudimą tikrai bus galima kažko pasiekti. Ir jūs Europoje tikrai turite galimybę tą padaryti. Čia visuomenės nuomonė yra labai svarbi. Ir todėl norėčiau ypač padėkoti žiniasklaidai, nes būtent žiniasklaidos pastangų dėka mes šiandien galime jau plačiau kalbėti apie Jemeną. Uh, daugiau girdėti apie Jemeną ir labai tikimės, kad um, šias viltis palaikys dauguma. Rūlė. Ačiū. Rūlė. Ačiū. Manau, kad pirmoji bet kokio karo aika, auka yra tiesa. Manau, kad jūs visi suprantame, kad visų mūsų čia esančių motivacija, aš nesu jemenietė, tik viena iš mūsų yra jemenietė. Mes esame čia, nes mums rūpi teisės viršinybė, demokratija, žmogaus teisė. Jeigu jums rūpi žmogaus teisės ir teigiate, kad tik jūsų priešas jas pažydinėja, tai jums nerūpi žmogaus teisės. Emiratų užsienio ministras, kuomet buvo E, po oro antpolio nužudyti 40 vaikų, štai ką jis e, pasakė. Cituoju žodžius. E, karas niekuomet neapseina be aukų. Taip jis yra teisus. Tai yra purvinas karas, siekiant pažeminti, sunakinti Jemeno žmonės. Ne vienas iš mūsų čia nebando ginti hučių sukilėlių. E, mes gydame kai ką kito. Aš asmeniškai kovoju už Europos nacionalinį saugumą. Kelia pasipiktinimą ir tai yra baisiau nei gėdinga, kuomet yra parduodami iš Europos ginklai žmonėms, kurie yra Al-Qaidos sąjungininkai. Nes e, Junktinės valstijos praktiškai yra Al-Qaidos sąjungininkai e, oro paėgos e, Jemenė. Ir e, e, manau, kad po Jemeno konflikto kils antra pabėgėlių krizė Europoje ir mes tapsime pirmomis šios krizės aukomis. Mes esame žurnalistai, visuomenės veikėjai, pilietinės visuomenės. visuomenės veikiai, o jūs esate e, viena iš įtakingiausių institucijų vakarų demokratijoje. Mes raginame jūs imtis veiksmų, nes 21 amžiuje negalime leisti, kad Saudo Arabija ar bet kokia kita valstybė bombarduotų civilius gyventojus ir kodėl Europa turi mokėti už humanitarinę pagalbą. Uh <clears throat> kuomet tie asmenys iš minėtų šalių išleidžia milijardus, milijonus dolerių e, įsigydami visą Europoje pilis kitą nekilnojamą turtą. Stokholmo susitarimas dėl paliaubų yra tik tai e, paliaubų susitarimas vienam Hudeidaho regionui. Taigi, jeigu žlugs paliaubos e, tame regione, Jemenas taps žlugusią valstybę. Mes puikiai žinome, kaip e, anksčiau buvo išnaudojamos e, žlugusios valstybės e, ir iš tų valstybių kylantis lygų simptomai pasieks Europą anksčiau ar vėliau. Kaip daryti spaudimą toms šalims? Jiems yra tikrai labai svarbi galimybė keliauti ir jiems rūpi, kad nebūtų užšaldytas jų turtas, turime diskutuoti su es valstybėmis pardavinėjančioms ginklus, Teresa May ir prezidentu Macron. Manau, kad jiems turi rūpėti nacionalinis saugumas, jiems turi rūpėti, kas yra jų sąjungininkai. O jų sąjungininkai remiantis CŽV ir <clears throat> kitomis žvalgybos organizacijomis yra patys e, baisiausi radikalai, kurie kažkada egzistavo, nes nuo rugsėjo 11 įvykių, bet kokia teroristinė ataka, bet koks išpolis buvo susijęs su Jemenu, nes e, e, vienas iš aukščiausio Alkaidos vadovų, kuris buvo nužudytas panaudojant bepilotę skraidiklę, prezidento Obamos įsakymu buvo jemenietis. Ir e, Jemeno žmonės kenčia nuo skurdo, nuo, nuo pažeminimo. Tai yra pati uh, dėlingiausia dirba ekstremistams tarpti. Nes e, Jemeno kalėjimuose e, pilna e, islamistų kovotojų, džihadistų, kurie juos valdo. Padėdami Jemenui jūs galite išgelbėti ne tik šią šalį, tačiau ir Europos demokratijos ateitį. Ačiū. Pritariu rūlai dėl būtinybės uždrausti keliauti oficialiems Saudarabijos Emiratų pareigūnams, užšaldyti jų turtą, pritariu barbarai dėl to, kad situacija gali pablogėti, taip reikia taikyti sankcijas. Smurtas prieš vaikus, kurį vykdos saudžiai dvi moteris dokumentuoja e, tuos nusikalt, nusikaltimus. Pir, pirmoji yra jeminėtė Hadida Al-Saida gyventi Prancūzijoje, o antroji yra e, Laura Silvija Batalija, ji yra ištekėjusi už jemeniečio, jos vykdė atitinkamus žurnalistinius e, tyrimus. Ir, ir, jų namai buvo sugriauti Jemene. Buvo minėtos naujos jungtinių tautų rezoliucijos, aš jomis asmeniškai nepasitikiu, nes jungtinės tautos siunčia humanitarnę pagalbą toms Jemeno teritorijoms, kurias kontroliuoja Saudžiai ir Emiratų atstovai, kodėl mes turėtume mokėti už humanitarnę pagalbą. Ir ES mokesčių mokėtojų lėšomis, e, kai jie gauna saudžiai, kurie bombarduoja ligoninės ir mokyklas Jemenė. Aš noriu pasidalinti su jumis asmenė patirtimi. 2018-aisiais aš, vienas šveicarijos bankininkas ir profesorius Končeliči e, iš Romos universiteto, tai yra italijos gydytojas, kuris visą gyvenimą keliavo tarp Sanos ir Romo mes gavome 45 tūkstančių šveicarijos frankų iš privačių e, donorų. E, su šiais pinigais mes apsilankėme e, Džibutyje. Ir norėjome tuos pinigus atiduoti choleros ir gadiems vaikams, tačiau jungtinės, valstijos, jungtinės tautos nusprendė, kad uh, šios lėšos turėtų būti skirtos Saudo Arabijai arba perskirstytos per Saudo Arabiją. Ir e, Saudo Arabija iš tiesų sukėlė tą choleros epidemiją Jemenė, tačiau galiausiai mes vis tik tai sugebėjome šiais pinigais pasiekti e, saną ir e, teikti šios pinigus sveikatos apsaugos ministerijai. Pone Bašyrai, jūs kalbėjote apie moteris, visos reformos skirtos moteriams buvo sustabdytos dėl karo. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad JAF vaidmuo yra neaiškus, JAF vaidmuo yra labai aiškus. Jis yra labai nesažiningas Jemeno žmonių atžvilgių. E, aš dėja e, Negalėjau perskaityti pa, pavardės, ponė, apsirengusi raudonai antroje eilėje sėdinti. Europa nėra pasirengusi sustabdyti priekybos ginklais. Mano klausimas, kiek vaikų dar turės mirti, kol mes sustabdysime šį kalą. Politinės valios nėra pakankamai. Marko Moretinį, ką reiškia tas perslaužimas, pagrindinis jūsų kalbos žodis, perslaužimas reiškia e, tam tikrą priežastį neveikti, imti Mogerinį, ponė Mogerinį ir toliau remintiems tautas. Būtų puiku, jeigu ponė Mogerinį savo uh, kitame pranešime spaudą galėtų paminėti Saudo Arabiją ir uh, Arabų Emiratus, nes iš jos pranešimų spaudai susidarome įspūdį, kad Jemenas kenčia nuo gamtinės katastrofos, o ne nuo karo. Taip reikia daugiau e, lėšų finansinių, tačiau e, paprasčiausiai e, nori sustabdyti karą reikėtų nutraukti žudimus ir nereiktų daug pinigų. Jiem ambasados atstovai noriu pasakyti, kad jūs tikrai bandote suklaidinti pasitelkęs netos argumentus ir niekas jūsų melagystėmis netiki. Labai ačiū. Marijus, teikam žodis. Ačiū. Noriu pasakyti, kad 2017 uh, e, saudžiai grįžo į šalies rytus. Dabar Hučiai kontroliuoja 20 procentų Jemeno teritorijos ir ten vykdo visus baisius nusikaltimus. Vyriausybės koalicija kontroliuoja 80 procentų Jemeno teritorijos. Užuot atstatę valstybę ir kariuomenę, kontroliuodami tos 80 procentų teritorijos, jie nusprendė suteikti valdžią e, fanatik fanatiškoms karinėms grupuotėms. Tai dabar Jemeną kontroliuoja tos karinės grupuotės abiejose konflikto pusėse. Abi konflikto šalis yra korumpuotos, neturi nei taikos, nei karo plano. Tai labai sudėtinga kontroliuoti situaciją. E, Švedijos paliaubų sustarimą inicijavo 17 metais nevyriausybinės organizacijos tam, kad e, situacija nebūtų tokia apgailėtina. Ir e, tam, kad Hadeida uoste, Sanos oro uoste būtų galima mokėti atlyginimus darbuotojams, kad ši infrastruktūra galėtų veikti. Jeigu uh, konflikto šalis nebus priverstos laikytis šio susitarimo, tai bus labai sudėtinga priversti jas siekti taikos, jeigu Jemeną kontroliuos karinės grupuotės, tai karas yra puikia aplinka e, e, tarpti toms e, e kariniams grupuotėms. Jemene reikia nugalėti sumušti visas tas e, militarizuotas grupuotės, kurias finansuoja Iranas ar kažkas e, kitas e, ir atstatyti valstybės tvarką. <clears throat> Prieš Hašodžio atveju niekas į Jemeną nekreipė dėmesio. Hašodžio atvejis vėl iškėlė Jemeno problemą į viešumą prieš Hašodžio nužudimą Jungtinės valstybės, valstijos mūsų klausė, kaip pakviesti e, hučius prie darybų stalo ar saudžius. E, tai jie žinojo, kaip tą padaryti, tačiau paprasčiausiai nieko nedarė. Reikia daryti spaudimą. Rezoliucija 2216 buvo viena pastraipa, kurią liepia išbraukti JAV. Tai yra pastraipa susijusi su atsakomybė ir tarptautinio tyrimo būtinybė. Mes manome, kad e, atsakomybė yra kelias į tai, kad tačiau e, jeigu karas tęsis, tai ta atsakomybė e, nusikaltėliams bent jau padėtų apsaugoti civilius. Taigi turi būti vykdomas atinkamas tyrimas ir turi būti užtikrinta ta skaitomybė ir atsakomybė. Būtina dėti visas įmanomas pastangas, kad karas būtų sustabdytas. Reginai žodis, ačiū. Kalbėsiu angliškai. Mm. Kaip minėjo kolegės, mes esame čia, nes mums rūpi šis Italija, tačiau man Jemenas rūpi taip pat kaip Bangladešas ar Libija. Mat valstybės žlunga visi, mes už tai mokame tam tikrą kainą. Aš kaip žmogus dirbantis humanitarnės pagalbos teikimo srityje, matydama vaikus atvykstančius iš Jemeno ar Libijos ar Saudo Arabijos, juos priimu vienodai. Aš e, tuo vaiku pasirūpinu, duodu jam vaistų, nes e, jam jų reikia. Žinau, kad e, tiek skiepai, tiek paracetamolis yra labai svarbus vaistai, kuomet vaikai karščiuoja, nes negavę vaistų jie nebus iš, iš, išgydyti. Paliaubos jėminė yra dabar labai svarbės tam, kad humanitarnės pagalbos organizacijos galėtų tęsti savo darbą taip. Mes e, galime būti naivus ir sakyti, kad mes siekime taikos, visi jos norime, tačiau ar galime tą taiką šiuo metu užtikrinti? Šiandien mes keičiamės nuomonėmis e, dėl humanitarnės padėties e, Jemenė ir net ir čia šioje salėje mes negalime dėl kažko konkretaus susitarti. Aš kreipiuosi į visus sėdinčius šioje salėje ir visus tuos, kurie mūsų klausosi. E, e, reikia e, leisti visoms humanitarnės pagalbos organizacijoms tai, tiekti vaistus ir tokiams organizacijoms kaip MOS leisti atvykti į Jemeną ir padėti nelaimėje esantiems vaikams, moteriams ir vyrams. Ačiū visiems. kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Manau, kad tikrai įnešėme svarų indėlį, mėgindami iškelti dienos šviesą šį pamirštą konfliktą. Ir ieškant e, šio konflikto sprendimo būdų. Europos parlamentas pasistengs ne tik naujas rezoliucijas tvirtinti, tačiau taip pat ir pasiekti, kad būtų žengti atitinkami diplomatiniai žingsniai e, siekiant šį konfliktą išspręsti. Tikiuosi, kad mes artim, per asmenius mėnesius galėsime apsilankyti Jemenę ir e, savo akimis įstikinti, kokia yra padėtis. Ir e, galėsime proti, kad parlamentui ši drama tikrai yra labai svarbi. Ačiū visiems, baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą.